E, dėl aplinkosaugos komiteto nuomonės e, naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos, tai integruotų požiūrį CO2 jų mažinimą dalis, dalinis dokumentas, pirmiausia A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau B kompromisas. Aš ne... Taigi B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimt trečiasis, kas už, Ponas Terks. Kas už? Ar galite sekti, kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. C kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinsime, balsuojame dėl C kompromiso. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 17 už, 16 prieš 2 susilaikė. C kompromisas patvirtintas. Toliau pakeitimai dėl datų. Septintas straipsnis pirmoji pastraipa, jau gerai prisimenu. Vienu kartu balsuojama. Dėl šešioliktojo bloko balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, aiškiai atmesta. Toliau 17 e, blokas pakeitimų, kas už, prieš, susilaikę. Gal galėtume pasitikrinti dėl 17 pakeitimų bloko. Prašom balsuoti. E, 17 už, 18 prieš, atmesta. D kompromisas. Toliau. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. E kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime dėl e kompromiso. Prašom pradėti balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 17 už, 18 prieš, E kompromisas atmestas. 95. Ponios Vulskas už, prieš, susilaikė, atmesta. 94. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta Ar galime pasitikrinti dėl 94. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 17 už, 17 prieš, vienas susilaikė, atmesta. Toliau 101 pakeitimas. Pasirodo, jį padengia 95 pakeitimas, taigi šimtasis toliau pakeitimas, kas už šimtąjį, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime dėl pono Alkadravai šimtojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už, 16 prieš patvirtinta. Dabar 126 pono Rike, kas už, prieš, susilaikė. Gal pasitikrinkime dėl 126. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už 17 prieš patvirtinta. 50 pono Alkadravi, kas už, prieš, pasitikrinsime dėl 50 pono Alkadravi. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už, 17 prieš. Man atrodo, ponas e, Ceila galvoja, kad e, labai nedidelę persvarą laimi pakeitimai, bet ne visą laiką taip yra. Toliau 52-asis Alkadravikas už. Man atrodo, apie prieš, kas prieš susilaikė. Pasitikrinsime dėl 52-ojo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už 17 prieš patvirtinta. 51 atkrenta. Toliau. Balsuojame dėl 18 bloko. Kai kas parlamente galvoja, kad kai pradedamas balsavimas nebegalima leisti nieko į salę, bet tiek to. Taigi balsuojame dėl 18 bloko pakeitimų. Kas už? Prieš? Susilaikę? Pasitikrinsime. Balsuokime dėl 18 pakeitimų bloko. Gal ponas Fidansa ką pakeis gero, tai aš tada irgi pakeisiu sprendimą. Kas už? Kas už? Ar jau visi balsavote? E, balsavimas baigtas. Taigi 24 už 13 prieš patvirtinta. Toliau 68. Ponas Fidansa atėjo laiku dėl savo pakeitimo balsuoti, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 atkrenta. Toliau 83 pakeitimas. Pirmininkas suklydo. 87 man sako e, balsas iš kairės, 87 pakeitimas Liberatskio. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 109. Ponios tikau, kas už prieš susilaikė atmesta. 157 ir 158 atkrenta. Toliau e, dėl gamintojų grupių 88 kas už ir kiti kas už prieš susilaikė atmesta. Toliau likę pakeitimai 55 pono Fidanzos kas už prieš Teks pasitikrinti dėl 55-ojo, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už, 18 prieš atmesta. 67-asis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 69-asis, kas už, prieš prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 atkrenta. Toliau balsuojame už grupę pakeitimų 90, 96, 97, 98, 99, kas už, prieš, teks pasitikrinti. Balsuojame nu, dėl 90, pakeitimų nuo 90 iki 99. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už, 17 prieš, patvirtinta. 110 atsiimtas. 111 kitas, ponios Fajon. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 127, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 132, ponios tikaukas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 133 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 135, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 134, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Ar galime pasitikrinti dėl 134? Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už, 19 prieš atmesta. 136 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 138. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 140. Kas už? Prieš. Susilaikė. Mano nuomonė atmesta, bet tikriausia teks pasitikrinti dėl 140. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už, 20 prieš, atmesta. 150 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 151 kas už, prieš, susilaikė, mano nuomonė atmesta, bet teks pasitikrinti. Prašom balsuoti dėl 151. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 15 už 23 prieš atmesta. 24 dalimis. Pirmoji pastraipa, kas už ją? Prieš. Susilaikė atmesta. Antroji pastraipa už. Prieš. Susilaikė. Taip pat atmesta. 152 pono Tarelas, kas už prieš, susilaikė. Teks pasitikrinti dėl 152 ir 153, jie identiški. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už, 20 prieš, atmesta. 154 ir 155, kas už, prieš, susilaikė Atmesta. 162. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 166. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 32. Toliau. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 33. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 34 už prieš susilaikė atmesta. 35 už prieš susilaikė atmesta. 36 už prieš susilaikė atmesta. 41 atkrito dėl B kompromiso. 44 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 atkrenta. Dabar galutinis balsavimas. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 32 už, 4 prieš 2 susilaikė, nuomonė patvirtinta. Sveikinu poną Vlasaką. Colleagues, we now have, because... Kolegos, kadangi taip efektyviai, veiksmingai, disciplinuotai prabalsavome. Komisarė Demenaki be 15.10 pas mus atvyksta. Taigi turime dabar padaryti trumpą pertrauką, kol palaukti, kol atvyks komisarė. Taigi taip ir padarysime, ne, nepabėkite per toli, kad galėtumėte sugrįžti laiku ir išklausyti komisarės. Na, o po to ponios Maisner dar bus pranešimas. Taigi po 15 minučių vėl susitinkame salėje. Dėkuoju. Okay, colleagues, I don't know whether... Kolegos, nežinau, ar dar yra už durų likę parlamentarų. Jeigu yra, Mikėlį pakviesk. Įstumk į vidų. Kitas darbo atvarkės punktas. Integruota jūrų politika. Pranešėja yra, pranešėjas yra ponas Maisner. Pone Maisner. Ir man labai malonu pasveikinti Jūs, komisarė. Komisarė ponė Damanaki, atvykusią į mūsų transporto ir turizmo komitetą šį rytą. Su Europos komisija mes turime neblogus santykius. Vicepirmininkas ponas Kalas, jūs, Damanaki, ponė Damanaki, ponas Tajani yra atvykę į mūsų komitetą, taigi mes susipažįstame su atsakingais komisarais gan artimai ir jūs atvykote šį rytą. Esame dėkingi už tai, kad suradote laiko atvykti į mūsų diskusijas. Na ir jeigu gal pradžioje norėtumėte tarti įžanginį žodį, mūsų komiteto nariai, ponia Maisner, tikrai įsivaizduoju turės ką pasakyti po jūsų pasisakymo. Taigi, ponia komisarė, sveiki atvykę, žodis jums. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Mm, pasistengsiu, kiek galėdama. Ir žadu, kad, pažadu, kad e, nesikišiu į pono Tajanį ir pono Kalas e, kompetencijos e, sritis. Pone pirmininkė, pone pranešėjai, pone Maisner, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jums pirmiausia už tai, kad mane pakvietėte atvykti šias diskusijas, aptariant ponios Maisner pranešimo projektą apie integruotą jūrų politiką. Šis pranešimas yra ne vien tik tai informacijos kaupimo pranešimas, tai yra bendras parlamento komisijos e, politikos požiūris ir šiame pranešime ta pozicija yra išsakoma. Jūsų įsitraukimas rodo, kad e, mūsų politika turi demokratinį legitimumą ir aš labai esu už tai dėkinga. Šiandieną labiau nei kada anksčiau integruoto požiūrio konkreti nauda jūrų politikoje yra labai aiški. Meksikos įlankoje išsipylusi nafta ir taip pat piratavimo atvejai rodo, kad e, iš tiesų kalbėti yra apie ką. Ir tai yra tik tai keli pavyzdžiai iš gausybės iššūkių. Ir tas spaudimas, kuris yra daromas jūrų aplinkai, biologiniai įvairoviai, taip pat klimato kaita, taip pat e, jūrų išteklių išnaudojimas, e, perdėm intensyvi žuvininkystė, žvejyba. Tai yra paraleliniai e, klausimai, paralelinės problemos, kurios sukuria svarbius iššūkius e, šioje politikoje. Na, o mūsų atsakas turi būti pagristas darne, subalansuota vizija, kuri būtų horizontali visose politikos srityse. Tai yra integruotos jūrų politikos esmė - sukurti pozityves sąveikas tarp egzistuojančių politikų, E, ir socialinių ekonominių interesų apjungti, koordinuoti įvairius šakinius, įvairias šakinės pastangas tam, kad jos duotų veiksmingesnių rezultatų. Tačiau kokia šiandien yra situacija? Pradžioje na, trumpai ją aptarsiu ir trumpai papasakosiu apie kelis svarbiausius prioritetus, kurios, kurios užsibrėžiau, kai pradėjau darbą vasario mėnesį. Pirmiausia, ES 2020 tvari, įtrauk, tvarus įtraukiantis ekonominis augimas, užimtumas, inovacijos. Aš tvirtai tikiu potencialu, kurį siūlo įvairios jūrų politikos rytys, ypatingai esant tokiais, tokiems sudėtingams ekonominė prasme laikams. Praeitą mėnesį mes pradėjome studiją, išanalizavome įvairios scenarius, kaip būtų galima pasiekti tvariaus, tvaraus augimo jūrų politikoje. Ši studija bus žingsnis į priekį siekiant pagrindinio mūsų tikslo - sukurti daugia šakinę strategiją, siekiant užtikrinti tvarų augimą, atverti naujas galimybes e, užimtumo srityje. Įprastiems e, e, jūrų politikos operatoriams, veikėjams, jūreiviams, jūrininkams turime sukurti patrauklias karjeras ir taip pat atverti galimybės naujoms profesijoms, kurios atsiras naujajame jūrų politikos sektorija dėl atsinaunančių energijos šaltinių arba mėlynųjų biotehnologijų. Ir šios studijos rezultatai bus pateikti 2012 metais. Antras dalykas, dar vienas prioritetas yra susijęti jūrų aplinkos apsaugą su mūsų e, sezoninių pakrančių regionų plėtra. Reikia užtikrinti visos žmogiškosios veiklos tvarumą ir jį susijęti su jūrų politikos siekiais. Taigi reikia įgyvendinti jūrų politikos pagrindų direktyvą ir naująjį klimato kaitos energetikos paketą. Trečiasis prioritetas, kurį norėčiau paminėti, jis yra susijęs su jūrų baseinų strategija. reikalinga nustatyti specifinius regioninius tikslus, kurie būtų pritaikyti prie regioninių poreikių, priklausomai nuo politinių, ekoso, ekonominių, socialinių ir gamtinių sąlygų. Mes jau šį požiūrį pritaikėme komunikatui dėl Arkties regiono, dėl Baltijos jūros strategijos ir dėl komunikato, dėl e, jūrų, integruotos jūrų politikos viduržėmio jūros regione. Be kita ko, atsižvelgiant į bendrų reikalų ir išorės santykių tarybos išvadas, ministrų tarybos išvadas, mes pristatysime naująją Atlantik, Atlanto regiono strategiją iki 2011 metų birželio mėnesio. Ketvirtasis prioritetas yra susijęs su horizontaliosiomis priemonėmis specializuotas jūrų politikos planavimas, priežiūra ir e, jūrų duomenų, mokslinių duomenų tinklai. Ir kol kas, kuriant šias priemonės, buvo pasiekta nemažai pažangos. Mes ketiname parengti komunikatą dėl specialaus jūrų politikos planavimo iki šių metų pabaigos ir teiksime ataskaitas apie pažangą ir taip pat variantus teisėjų kuros rytyje, ieškosime bendro požiūrio visoje Europos Sąjungoje. Dėl jūrų priežiūros integravimo mes dirbame kartu su valstybėmis narėmis ir ketiname iki spalio mėnesio pateikti veiksmų planą, kai būtų galima sukurti bendrą mainų, informacijos mainų aplinką. Šio projekto įgyvendinimas leis nacionalinėms valdžioms institucijoms veikiančioms jūroje ar jie kovotų su nelegalia veikla įvairia, ar tiesiog stebėtų e, žvejybos veiklą, kad, kad jie visi gautų naudos iš informacijos, kuri bus sukaupta kituose sektoriuose. Kita rūdienį jūrų, ES jūrų atlasas bus parengtas ir tai leis uh, geriau susipažinti su situacija. Ir tas, ta publikacija bus pozityvus žingsnis į priekį, kuriant jūrų stebėsenos duomenų tinklą ES. Penktas tikslas. Tarptautinės dimensijos kūrimas jūrų politikoje yra labai svarbus iššūkis. Kalba eina apie Europos lyderiavimo vaidmenį gerinant vietos jūrų valdymą. Pavyzdžiui, teikiant paramą Junktinių tautų konvencijų ratifikavimui dėl jūrų teisės. Taip pat toliau teks dirbti, suteikiant ES svarbesnį vaidmenį tarptautiniuose jūrų e, politikos renginiuose Na ir žinoma, mums reiks e, tinkamų finansinių priemonių tam, tam kad galėtume pasiekti šių ambicingų tikslų. Po vasaros komisija pasiūlys reglamento projektą dėl jūrų politikos finansavimo per ateinančius dviejus metus. Mes siūlome 50 milijonų eurų nuo 2011 iki 2012 metų. Šalia tų sumų, kurios buvo gautos per bandomuosius parengiamuosius projektus. Taip pat tikimės ir jūsų paramos kad galėtumėme užtikrinti šio reglamento įgyvendinimą 2011 metais, kad galėtumėme pasirūpinti, kad nauja integruota jūrų politika surastų teisingą vietą būsimose finansinėse perspektyvose. Pone pirmininkė, žinau, kad darbas šiame komitete yra įkvepiamas bendradarbiavimo dvasios. Dirbdami kartu įvairiose politikos rytise mes galime kartu surasti sinergijas, užtikrinti politikos darną, kurios ir siekiama jūrų, integruotoje jūrų politikoje. Kaip ža, sakė Žakas Kusto, jūra yra didelė vilties įkvėpėja. Ir labiau nei anksčiau ši frazė įgauna didelę prasme. Ir aš žinau, kad šiame komitete aš surasiu sąjungininkų teisinga kryptimi naviguojant šį bendrą mūsų laivą. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Ačiū, e, komisarė, kaip aš tikėjausi, jūs labai įdomiai papasakote, o dabar suteiksiu žodį poniai Maisneri. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už e, šią įžangą. Mes e, jau turėjome diskusijų šią temą ir aš pati svarstau šią temą. 320 tūkstančių kilometrų e, pakrančių yra Europos Sąjungoje. Ir labai daug gyventojų, kurie priklauso nuo jūros sektoriaus. 40 procentų Europos bendrojo vidaus produkto yra sukūriama pakrančių regionuose. Ir čia slypi ypatingai didelis augimo potencialas. Taigi, būtina kalbėti apie transporto klausimus ir eksporto klausimus, kurie yra labai svarbus šiame kontekste. Taigi aš sveikinu tai, kad šioje srityje, Europinėme lygmenyje, vyksta svarstymai ir diskusijos. Mes turėtume žvelgti ir nagrinėti šios klausimus kartu, spręsdami dėl savo ateities Nemažiau svarbus, e, svarbis rytis yra laivų statyba, turizmas, e, jūros ekologijos apsauga, jūrų tyrimai. Ir visa tai yra veikiama klimato kaitos veiksnių. Viena vertus, Šalia jūrų eina transporto magistralės, e, sausumos e, keliai. Ir yra daugybė ginčių dėl tam tikrų jūrų teritorijų, kadangi juomis driekėsi e, jūrų magistralės ir jūrų keliai. Ir tai yra viena iš e, Europos 2020 strategijos. Mes turėtume vengti persidengimų, pasikartojimų ir turime dirbti planuotai. Integruota jūrų politika būtent tam ir yra skirta. Net Kai aš rengiau e, šį pranešimą, būtent ir vadovavausi e, šiais aspektais. Du pranešimai buvo parengti e, komitete. Ponas Holstein dirbo šiuo klausimu anksčiau. Ir abu kartu metus transporto komitetas buvo pagrindinis komitetas. Prieš pereidama prie e, detalių norėčiau pakalbėti apie procedūrą, e, dėl kurios susitarėme su e, pirmininku. Vadovaujantis 50-ąją taisyklę, transporto komitetas yra pagrindinis komitetas. Tačiau žuvininkystės komitetas taip pat turėtų būti įtrauktas į šiuos svarstymus. Ir Aš parengiau pranešimo projektą pagrindiniais aspektais ir abu komitetai turėtų renkti nuomonės. E, kadangi žuvininkystės komitetas taip pat įtrauktas į šį klausimą, mano pranešime e, apie žuvininkystės klausimus nekalbama. Aš E, stengiausi dirbti kitaip nei ponas Pičiak, stengiausi integruotai į viską pažvelgti, nes esu įsitikinusi, kad tai bus naudinga visiems ateityje. Mes turime žvelgti į ateitį. Ir tai galime pasiekti tik tai dirbdami iš vien. Todėl E, yra skirta viena pastraipa transportui, e, viena pastraipa žuvininkystiai. Manau, buvo svarbu e, patvirtinti Vandaleno pranešimą dėl jūrų transporto ir dėl klimato kaitos poveikio jūrų sektoriui. Ir aš visą tai atspindėjau savo dokumente. Antra. Aš panagrinėjau 2007 metų mėlynąją knygą ir e, pažvelgiau į tai, kas buvo įgyvendinta, o kas dar šiuo metu yra įgyvendinama. Yra eilė įvairių klausimų, kuriuos aš aptariau. Ir pradėdama pasakysiu, kad Europa e, yra pirmaujanti valstybė laivų statybos srityje, taip pat e, jūrų energetikos renginių srityje. Ir tai yra integruotos jūrų strategijos dalis. Neseniai įvykusi Meksikos įlankoje e, naftos nelaimė e, atkreipia dėmesį į tokius dalykus ir mes turime peržiūrėti savo teis, teisės aktus, e, kaip galėtume veikti panašiam įvykiui nutikus mūsų vandenyse. ir tam yra numatyta 40 milijonų per dviejus metus. Yra numatyta, yra siūloma sukurti pakrančių fondą. Ir manau, tai tikrai e, verta pasvarstyti. Dėl valdysenos. E, valdysena yra bendrosios strategijos dalis ir visos valstybės narės ir komisija e, turi užtikrinti, kad būtų įkurtos reikiamos institucijos arba jau esamos institucijos būtų pritaikytos naujai veiklai ir būtų keičiamasi pažangiausiaja praktika. Mums reikalingi informacijos keitimosis e, centrai valstybėse narėse, ir turime sukurti platformas, kuriuose galėtume keistis informaciją. Taigi, dar turime nemažai ką nuveikti e, Europos e, jūrų kelių tinkle, suvienyti laivų savininkų, laivų statytojų pajėgas. Komisarė, Jūs paminėjote įvairias egzistuojančias strategijas e, ir mes turime Šiaurės jūros strategiją. E, taip pat minėjote regioninės strategijas, e, kurios, į kurias būtina atsižvelgti, kuriant integruotą jūrų strategiją. Viduržėme jūros regione susidurėme su ypatinga situacija, kadangi ten yra neišspręstų klausimų dėl teritorinių vandenų ir šį klausimą būtina spręsti. Na, o grįžtant prie žemėvaldos klausimų, Manau, komisija dirba, e, kurdama direktyvą e, šią linkmę. Komisarė, jūs minėjote e, faktą, kad būtina rinkti duomenis ir būtina užtikrinti duomenų apsaugą. Galbūt mums tam tikslui reikėtų pakankamų išteklių, sukuriant informacijos platformą. Na ir galiausiai. E, man kilo mintis po diskusijų Vokietijoje ir ponas Pičiak savo pranešime tai minėjo. Ir komisija kalbėjo apie pakrančių apsaugos tarnybų integracija. Manau, apie tai turėtume pagalvoti ir ateityje. Galiausiai. E, yra pranešime skyrius, kur kalbama apie kitus klausimus. Mes turėtume pagalvoti ne tik apie transporto klausimus, e, bet ir apie klimato kaitos aspektus, kadangi šiame sektorė yra sukaupta neman, nemažai žinių šioje srityje ir mes turime pagalvoti, kaip geriau išnaudoti potencialą šioje srityje bei skatinti tvarų turizmą, e, nes turizmas dar Lisabono strategijoje e, buvo numatytas kaip perspektyvi sritis. Taip pat turime galvoti, kaip plačiau pritaikyti melinasias technologijas. E, būtina atlikti tarpdisciplininės mokslinės studijas ir kaip matote, pranešimas yra išsamus, apriepintis daugelį įvairių disciplinų e, ir e, ekonomiką bendrai jūrininkystės sektoriui. Dėkoju. Dar vieną dalyką pamiršau pasakyti. Aš baigiau pranešimą klausimu. Ir tai padariau neatsitiktinai. Aš norėjau pažiūrėti, ar parlamentas bus pasirengęs E, sekti mano siūlymais dėl integruotos jūrų politikos. Mes turime užtikrinti, kad parlamentas ir komisija veiktų nedelsdami. E, pone Maisne, jūs žinote, kaip parlamentui patinka daug žodžių prasidančių į raidę integruota, inovatyvi ir taip toliau. Toliau, pagal mano sąrašą, pasakys ponas Komutsakos EPP vardu. Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti ponę Damanakį atvykusią į mūsų komitetą. Labai mielai išklausėme jos minčių Jis sakė, kad nenori e, kištis į kieno nors kompetencijos rytį, pirmiausia, pono Tajanio. Bet transportas ir žuvininkystės e, klausimai yra labai tampriai susijęs su jūrų politika. E, Tai yra labai sudėtinga nauja politikos sritis Europos Sąjungai, tačiau reikia pasakyti, kad ji turi poveikio mūsų požiūriui į jūrą ir į jūrinės problemas. Mes turime rasti veiksmingiausius sprendimus visoms problemams. Turime žiūrėti į ekonomiką, aplinką, transportą Integruota jūrininkystės politika yra daug siekianti politika. Ir čia, Europos parlamente, turime imtis ambicingų tikslų, teikti ambicingus pasiūlymus komisijai ir valstybėms narėms. Aš taip kalbu todėl, kad kai kurios valstybės narės, išskyrus tokias šalis kaip mano, uh, šalį, kadangi ji yra tikrai jūrų valstybė. Taigi kai kurios šalis nesiekia visų tikslų išdėstytų integruotoje ES jūrininkystės politikoje. Man atrodo, kad pirmasis svarbiausias prioritetas išdėstytas pranešime yra dėmesys būtent šiam klausimui. Konkrečiai mes turime užsimti lobizmu komisijos atžvilgių, valstybių narių atžvilgių, prašyti, kad jos veiktų aktyviau ir kad jūrininkystės politika būtų įgyvendinta kur kas veiksmingiau. Mes šiame kontekste esame nusistatę gana konkrečius tikslus. Pirmiausia, pakalbėsiu apie valdyseną jūrų jūrininkystės srityje. Jū, Mes čia, komisarė, iš tikrųjų nepamatėme daug pažangos, reikia labai daug ką padaryti, kad užtikrintume veiksmingą valdyseną. Ir čia sutinku su pranešėja, ponė Meisner, kuris sako, kad mums reikia įvertinti e, veiksmingumą ir kokybę valdysenos priemonių valstybėse narėse ir regionuose. Taip pat ir komisija turi imtis čia veiksmų. O valstybės narės turi privalo, kaip galima greičiau, apibriežti e, pasakyti, kokie bus kontaktiniai punktai įgyvendant e, bendrą integruotą jūrų politiką. Atrodo, kad e, daug valstybių narių dėlse veikti nepaskiria laiku tokių kontaktinių punktų ir mums sunku suprasti, kodėl taip yra. Mes turime labai daug dėmesio skirti ir viduržėmio jūrai, kadangi jos e, vaidmuo yra labai ypatingas ekonominė, socialinė prasme. Mes žinome, kad didelė dalis žvejybos vyksta viduržėmio jūroje, taigi mums reikia labai konkrečių specialių priemonių viduržėmio jūrai. Ne visos pakrantės valstybės yra įgyvendinusios konvenciją dėl jūrų teisės. Aš kalbu apie valstybės narės ir taip pat kandidates tapti ES valstybėmis narėmis. E, jeigu galvojame apie šios politikos įgyvendinimą, tai mes kol kas dar nenusistatėme deramų demarkacinių linijų tarp įvairių viduržėmio jūros zonų. Dėl to ta, tos teritorijos tampa niekieno teritorijomis. Čia reikia pritaikinti integruotą politiką. Dėl stebėsenos, jūs apie tai kalbėjote, sakėte, kad komisija parengs priemonių planą ir pasižiūrėsime, kaip e, būtų galima dirbti komisija. Uh, E, turi sukurti teisinę sistemą, kuri leistų užtikrinti tokią jūrų stebėsiną, kadangi iškils čia daug teisinių klausimų, pirmiausia dėl keitimos informacija ir e, keitimos integruota informacija. Komisarė, aš norėčiau dar pasakyti keletą pastebėjimų dėl ponios Maisner pranešimo. Mes būtume norėję, kad e, pranešimas būtų gal kur kas ambicingesnis turėtume galbūt daugiau kalbėti apie turizmą pakrančių teritorijose. E, įsigaliojus Lisabono sutarčiai dabar turime pagrindą įgyventinti Europinę turizmo politiką. Ir pranešime mums reikia daugiau dėmesio skirti šiai sričiai, būtent pakrančių turizmui. Dar vienas punktas - moksliniai tyrimai ir energetika. Tai yra dvi labai sudėtingos e, sritis, ypač galvojant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. E, turime galvoti apie jūros, vandens ir vėjo energiją ir tam reikia daugiau dėmesio. Kalbėdamas apie šiuos atsinaujinančius energijos šaltinius, norėčiau paminėti ir Meksikos įlankos tragediją. Man regis, mes iš tikrųjų iš to, kas įvyko, pasimokėme labai rimtai. Tarptautinė bendruomenė dabar bando spręsti krizę, susidarius problemas ir turime galvoti, ką galima ateityje daryti. E, ši patirtis yra gana e, naudinga ir man reikės jūs kartu su kolegomis turėtumėte pagalvoti, ar nereikia susisiekti su Amerikos valdžia ir tada ieškoti daugiau informacijos apie tai, kokiu problemu iškilo prižiūrint sistemą ir taip pat aiškinantis, kokiu priemoniu reikėjo imtis e, anksčiau iš anksto, kad būtų užkirstas kelias tokiai tragedijai. Dar vienas dalykas dėl jūrininkistės e, politikos. Mes turime e, priemonių visą e, paketą, bet ne visko pakanka. Pirminkė, matau, jūs jau mojuojate plaktuku, bet dar suteikite man keletą sekundžių. mes įgyvendinsime e, strategiją Europą 2020 ir mums reikia galvoti daugiau apie salas, salų regionus. Aš daug kalbu pirmininkė, tačiau noriu pasakyti, kad pavyzdžiui Graikijoje mes labai gerai suprantame, kokia svarbi yra jūra. Ačiū. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să o felicit pe doamna. Pone Ticau, dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, taip pat noriu padėkoti komisariai už tai, kad pas mus apsilankė šiandieną. Kalbėsiu kolegos e, Knuto Fleckensteino vardu, jis negalėjo šiandien atvykti į posėdį, bet jis yra e, socialistų šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu ir dabar e, konkrečiau pasisakysiu kitą kalbą. Kalbėsiu angliškai. Pranešės šešėlinis e, e, sveikina pažangą, kuri pasiekta e, integruotos jūrų politikos srityje. Mes remiame pranešėjos mintis taip pat e, pokytį, e, kurį siūlom pritaikyti iš naujo žiūrint į šį klausimą. E, Mes turime daugiau dėmesio skirti administracinėms struktūroms ir taip pat užtikrinti, kad visos priemonės, kurių imsis ES, būtų įgyvendinamos deramai ir užtikrinant geresnį veiksmų derinimą. Aš taip sakau dėl 18 metų jūros e, strategijos. Turime daug detalių, bet reikėtų e, labiau koordinuojančio požiūrio. Tai būtų teisingas žingsnis. Dar norėčiau pasakyti keletą dalykų apie e, integruotos jūrų politikos turinį ir tam tikras sąsajas tarp atskirų jos dalių. Jeigu pasižiūrėsime dabar į Meksikos įlankos e, tragediją, tai e, daugelis dalykų labai aktualūs tampa. Pone Maisner kalba apie e, katastrofas, kai išsilieja nafta ir mums iš tikrųjų reikia pasiaiškinti šį klausimą kur kas greičiau Europos Sąjungoje. Mes, socialistai, esame labai dėkingi, kad toks straipsnis yra įrašytas į pranešimą, bet mūsų nuomonė reikia ir, e, kad komisija e, atliktų išsamų darbą. Kokia yra padėtis Europoje dabar? Ar mes turime e, ypatingų padėčių sprendimo planą, jeigu kas nors atsitiktų Europoje? Ar mūsų naftos gavyba jūroje, pati sistema yra pakankamai saugi, ar mes turime pakankamai apsaugos priemonių. Mums reikia pasižiūrėti tuos visus dalykus e, iš integruotos jūrų politikos perspektyvos. Dar vienas dalykas. Socialistai pirmiausia remia 28 straipsnį apie e, atnaujinimo programas ir e, Tai bus labai svarbu skirtingoms dalims integruotos politikos, užtikrins didesnį e, saugumą ir e, sustiprins e, laivybos, laivų statybos pramonę. Taip pat mes turime daug dėmesio skirti e, jūrų saugos agentūrai integruotoje politikoje. Reikia užtikrinti, kad agentūra veiktų kur kas veiksmingiau. Dėkojame Jums už pranešimą. Kaip matome, balsavimas vyks rugsėjo mėnesį. Dar turime šiek tiek laiko padirbėti ties e, šiuo pranešimu toliau. Ačiū. Čia ponė Tikau, ponas Ograndės Paskualė. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė komisarė, į mūsų komiteto posėdį. Komisarė atsakinga už žungystės politiką ir kitas rytis. Kai jūs dalyvavote klausimuose, prieš jūs paskiriant komisare, mes turėjome šiokių tokių abejonių dėl jūsų kompetencijos e, šioje srityje. Tuo metu aš nebuvau įsitikinęs, kokios teks jums funkcijos. Tačiau dabar remintis jūsų pristatymu, jūsų žanginė kalba, galiu teikti, kad jūs esate nauja jūrų transporto komisarė. Dėl to gali kilti tam tikrų intereso konfliktų su ponu Kalasu. Tikiuosi, pono Tadžiani kompetencija turizmo srityje nebus pažeista. Na ir panašu, kad toks portfelių išskirstimas yra gan sudėtingas. Na ir atsižvelgiant į tai, kas yra ponios Maisner pranešime, šioje srityje viskas yra gan sumaišyta, suplakta. Ir tai, matyt, viskas susiveda į 50-ąją taisyklę, pagal kurią šis komitetas e, yra atsakingas už transporto sritį. Ir aišku, pranešimas yra labai svarbus, tačiau pranešime yra atskleidžiamos įvairios temos. Ir kila klausimas, ar tai jau yra mūsų kompetencijos klausimai. Gali pasirodyti, gali atsitikti taip, kad mes peržengsime savo kompetencijų ribas. 26 punktas Vandalino pranešime pristato komiteto kompetencijas. Bet panašu, kad pasaulis plečiasi ir integruota, jeigu integruota jūrų, integruota jūrų politika turi dengti įvairias politikos rytis. Na ir pranešėja prašė mano nuomonės, mano nuomonė yra tokia gal skubesnė, bet jeigu jūrų politikoje matysime tiek daug įvairių sričių, tuomet matyt teks kalbėti ir apie laivų statyklas, kur faktūros sąskaitos sumažėjo 80 procentų. Turėsime kalbėti apie taršą ne tik Meksikos įlankoje, bet ir kituose regionuose. Pavyzdžiui, ir Europos Sąjungoje, Viduržėmio jūroje. Galbūt aš skeptiškai vertinu situaciją, tačiau man kyla klausimas, ar mūsų ambicijos uh, realiai atspindi konkrečias mūsų kompetencijos rytis. Jeigu taip yra, puiku, kaip sakė pranešėja, tuomet būkime dar ambicingesni ir kalbėkime apie dar platesnį klausimų ratą. Rengėme pakeitimus tikėdamiesi patobulinti ir taip jau gerą ponios Maisner pranešimą. Ačiū. Dėkoju. Yra dar užsirašysiu jų e, į antrą klausimų raundą. Jeigu turėsime laiko, tuomet aš pakviesiu juos pasisakyti. Bet e, pirmiausia, pirmojo rato klausimai, pane tik tikau kalbėjo kito kolegos vardu ir po to ji nori dar pasakyti savo vardu per antrąjį raundą. Uh, Bet jeigu jūs išreiškite norą antrą kartą pasakyti jau savo vardu, tuomet pateksite į sąrašo galą. Dabar ponas Danelį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, Norėčiau pasveikinti ir padėkoti poniai Damanakė, kad atvyko šiandieną pas mus, padėkoti už bendratabiavimą su mūsų komitetu. Nepamirškime, kad ponė Damanakė yra iš salos, iš Kretos salos konkrečiai. Ji puikiai išmano problemas, kurias sukuria žmo, žmogaus veikla e, tame regione, taigi ji puikiai žino kaip svarbu sukurti integruotą jūros, jūrų politiką Europos Sąjungoje. Tos priemonės, kurios buvo pasiūlytos, yra susijusios su įvairia jūrų veikla. Veikla jūrose. Ir gali tai atnešti tokių e, prieštaraujančių pasiekmių. E, bandant tas priemonės įgyvendinti. Ir aš manau, kad ši integruota jūrų politika leidžia mums sustiprinti taip vadinamąją mėlynąją plėtrą. Tai leidžia mums skatinti informacijos, žinių mainus šioje srityje, atsižvelgiant ir į įvairių jūrų politikų ypatumus, e, turiuomenį Viduržėmio jūrą ir Baltijos jūrą. Mes sekame šios iniciatyvos įgyvendinimą gal atidžiai, kaip ir jūs. Na ir norint, kad ši integruota jūrų politika būtų sėkminga, turėsime sukurti tarp šakinės priemonės, daugia šakinės priemonės. Komisarė kalbėjo apie jūrų valdyseną. Na, nu, mums reikia atidžiau pažvelgti į jūrų išnaudojimą. Išteklių švaistimą. Ir reikia pakalbėti ir apie atsinaujančius e, energijos šaltinius. Ir įvertinti žmogaus veiklos e, poveikį jūrų politikai. Taigi turime koordinuoti įvairius veiksmus, na ir koordinavimas čia yra esminis dalykas. Tokia politika leistų mums toliau plėtoti jūrų plėtrą Ir e, norėčiau pabaigai paklausti, kiek komisija ketina sustiprinti jūrų valdyseną. Kaip įtrauksite visus suinteresuotus asmenės, suinteresuotą šalis į jūrų valdyseną? Ypatingai, kai matome, kad tikrai trūksta entuzijazmo. Ačiū. Pane Bilbao. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisariai už paaiškinimus, dėkoju poniai Maisner už pranešimą. Bendrai kalbant, pritarčiau tam, kad jūrų politika taptų integruota. Čia kalbame apie transportą, aplinkosaugą, žuvininkystę, energetiką, pramonę, mokslinis tyrimus. Ir galiausiai atrodo, kad visos tos rytys yra tarpusavėje susijusios. Ir aš pritariu jūsų paminėtam aspektui, būtent, kad svarbu yra kalbėti ir apie inovacijas, nes e, esant ekonominiai kriziai ir dabar rengiant strategiją 2020. Labai svarbus tampa inovacijų klausimas. Inovacijos e, jūrų politikoje irgi yra svarbios, ne, negalime jų nepaminėti. Aš turiu ir klausimą, ir pastabą. Ir šiokį tokį vertinimą norėčiau išsakyti. Pirmiausia, ar turime galimybių patvirtinti tą dokumentą, kuriame kalbame apie integruotą jūrų politiką, kuris yra naudingas. Aš neturiu daug patirties šiame parlamente, dar nei metus čia nedirbu, bet mane stebina tai, kad mes tvirtiname labai daug dokumentų, kur keliami vairūs klausimai, tačiau labai retai mes sugebame apsispręsti dėl labai konkrečių dalykų, tam, kad Europos piliečiai matytų konkrečių rezultatų išplaukiančių už tų sprendimų. Jeigu viską susijęsime su krize ir strategija 2020, Ir jeigu tas iniciatyvas susijęsime su mano minėtais dalykais, pamatysime, kad e, tos priemonės yra skubios. Reikia siekti greitai rezultatų. Ir aš kalbu apie tai, kad reikia studijos, bandant išteiškinti, kokios yra naujos e, darbo galimybės. Šalia tų tradicinių e, darbų, kurie šiek tiek keitėsi, pavyzdžiui, žuvininkystės žvejybos rytyje, pramonės rytyje mes matome, kad yra regionų, kurie yra novatoriški, kurie kūrė nauja, naujus, naujoviškus darbus ir naudoja atsinaujančios energijos produktus. Tokiu būdu sukūrėmos yra naujos darbo vietos mokslinių tyrimų srityje, ieškant naujų produktų, biotehnologijų srityje. Jūs kalbėjote apie 2012 metus, kuomet ta studija bus pristatyta ir pakrantės regionai jau yra pasiekę pažangos įgyvendinami tuos projektus. Ar jie, tie projektai atsispindės jūsų tarnybų rengiamoje politikoje, konkrečiai, e, pavyzdžiui, turintominė biudžetą kitiems metams, kad ne, nereiktų laukti 12 metų. Ir kitas klausimas. Kokio požiūrio komisija ketina laikytis ateityje, nes mes norime susitarti dėl to dokumento ir norėčiau paklausti apie integruotos politikos dokumentą. Ar dėl to dokumento buvo susitarta ne tik komisijoje, bet ir ne tik jūsų tarnybose, bet ir transporto, turizmo tarnybų? nes reikalinga darni politika ir integruota politika turi integruoti regionus, nes regionai irgi daug ką gali pasakyti apie Europos politiką. Jeigu nesugebėsime įtraukti regionų į europinę politiką, jeigu nenuleisime jos į vietos lygmenį, tuomet tikrai neprimsime teisingų sprendimų dėl tos politikos ir nesugebėsime veiksmingai tvarkyti situacijos. Daug regionų yra labai pažangus, jie yra pažangesni ne, nei pačios valstybės narės. Ir kalba eina apie e, e, informacijos ir geriausios praktikos mainus. Nereikia čia iš naujo išradinėti dviračio. Inovacijų Europoje turime. Norėčiau paminėti ir įvairius saugos, saugumo klausimus. Jūs irgi juos palėtėte anksčiau dokumente, integruotos politikos e, dokumente nemačiau nieko pasakyto apie saugumo klausimus. Aš manau, kad saugumas turėtų būti integruotos politikos dalis, nes yra laivų žvejojančių trečių valstybių vandenyse, yra laivų, kurie turi specialiąją apsaugą. Tai reiškia, kad tai ir kiti departamentai yra paveikti. Jeigu numatomas saugumas žvejybiniams laivams. Aš manau, kad reikalinga tokia integruota apsauga, integruotas saugumas, jis būtų naudingas. Mes pritarėme integruotai politikai, tačiau reikia mums stipresnio koordinavimo, uh, E, reikalingas koordinavimas komisijoje ir komisija turi parodyti aišku signalą, kad ji susitarė dėl integruotos, sutarė dėl integruotos politikos, nes tokiu būdu parlamentas galėtų, galėtų rimčiau dirbti įvairiuose komitetuose, mes žinosime, koks yra europinis integruotos politikos projektas. Jeigu to nepadarysime, tuomet mano ta trumpa patirtis rodo, kad teks ir toliau apie tai kalbėtis įvairiose grupėse, frakcijose, tarp įvairių valstybių narių, tačiau realiai nieko nepasieksime. Negalime švaistyti daugiau laiko. Mums reikia imtis bendrų pastangų, reikalingas dokumentas, kuris galėtų tarnauti kaip modelis, pavyzdys ir Europoje, ir pasaulyje. Ir aš manau, kad šioje srityje mums reikia dirbti kuriant specialų europinį modelį, kad neatsirastų daugiau konfliktų tarp grupių, tarp e, komisijos įvairių tarnybų. Dėkoju, panas Teila. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, parlamentarai. Pirmąjį kartą dalyvauju transporto komiteto posėdėje. Jūs nauja kolegė, o aš naujas kolega, tik tris savaitės dar dirbu parlamente šiame komitete ir labai uh, tikiuosi konstruktyviai prisidėti prie komiteto darbo. Žaliųjų frakcijos vardu aš sveikinu pranešimo dvasę iš esmės ir manau, kad galime tam pranešimui pritarti. Labai sveikintina yra tai, kad pakrantės apsaugos tarnybų integravimas yra minimas 45 punkte, o 14 punkte kalbama apie tai, kad reikia kurti specialias strategijas ir priemonės, kurios būtų pritaikytos prie uh, skirtingų jūrų baseinų poreikių ir subregionų poreikių. Džiaugiamės, kad tai yra pripažįstama ir norėčiau priminti, kad komisarė Domenakį irgi į tai atkreipė dėmesį. Tačiau turiu keletą siūlymų. Na ir tikiuosi, tie siūlymai padarys pranešimą gyvesniu, gyvybiškesniu ir užtikrins didesnį tvarumą. Tai bus tas siūlas kuris sujungs įvairius integruotos jūrų politikos elementus. Taigi, pirmiausia, dėl ketvirtojo punkto, kur minimas naftos išsiliejimas Meksikos įlankoje, mes norėtumėme griežtesnės formuluotės, pavyzdžiui, reikalauti komisijos, kad ji nustatytų visus įmanomus, surastų visus įmanomus teisėkuros spragas ES ir valstybių narių lygmenių, siekiant užkirsti kelią tokiems nelaimingams atsitikimams ateityje. Taip pat norėčiau paprašyti komisijos, paklausti komisijos, ką jie ketina daryti dėl jūrų e, naftos platformų saugumo. Ar ketiname, ketinama priimti naujus teisės aktus šioje srityje? Jeigu taip, kuomet tada komisija ketina paskelbti tuos e, teisės aktų projektus. Na ir kalbant apie veiksmingą apsaugą, mes manome, kad 18-19 punktai turėtų būti papildyti, pripažįstant, kad reikalinga nustatyti jautres jūrų zonas. Ir šios zonos turi gauti specialią apsaugą, priežiūrą, ypatingai kai laivai <clears throat> ir laivai e, plukdantys pavojingus krovinius negalėtų patekti į tas zonas. 27 punkte norėtumėme, kad e, svarbesnis vaidmo būtų suteiktas klimato apsaugai, traukiant jūrų transportą į priekybą apivartiniais taršos leidimais į šią sistemą ir taip pat strategijos 2020 tikslus. Galiausiai siūlome, kad 17 punkte daugiau svorio būtų suteikta reikalaujant, kad būtų naudojamos ir kūriamos atsinaunančios energijos e, iš vėjo, saulės ir jūrų potvinio atoslūgių. Ir atsižvelgiant į mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą šioje srityje, siekiant apie ką kalbama 13 punkte. Ten yra numatomi tam tikri reikalavimai. Ir galiausiai, pabaigai, labai džiaugiamės, kas, kad 29 punkte yra minimas tvarus turizmas. Tačiau norėtumėme, kad ši savoka būtų labiau integruota, kalbant apie gamtos apsaugą pakrančių regionuose. Pone pirmininkė, aš visą gyvenimą gyvenau pakrantėje. Anglijos jūros pakrantėje. Dėkoju. Much, Ms... Dėkoju, ponas Taylor. E, žinau, kad Britai puikiai sako ilgas kalbas, taigi dėkoju, kad jūs laikėtės laiko reglamento. Galbūt kolegoms kai kur buvo sunku jūs suprasti, tačiau aš jūs puikiai supratau. Sveikinu jūs. Toliau ponas Kančia. Ačiū pirmininkė, ačiū e, komisarė. Keletas dalykų. Aš e, abejoju dėl paminėtų datų 2012-2011 metai. Manau, tai yra pernelyg dideli užmojai šiai programai. Na, o kas dėl augimo politikos, kaip sakė ponia Maisner, tai e, pakrančių e, zonose sukuriama beveik 50 bendrojo vidaus produkto. Pone Maisner kalbėjo apie pakrančių fondą ir tai tikrai puikiai idėja. E, E, tai būtų puikus finansų e, instrumentas. Ir gal jūs galėtumėte mums plačiau apie tai papasakoti, kadangi turime dar ir nedarbo, ir ekonomikos problemas. E, taigi tie laiko terminai ir įvairių iniciatyvų įgyvendinimas yra ypatingai svarbus aspektai. Bendrijos reglamentas įsigaliojo e, visai neseniai ir tai dėje sukūrė nemažai problemų e, tame tarpe ir užimtumo e, srityje žuvininkystės sektorija, nors tai nėra mūsų kompetencijos srityje. Taigi norėčiau išgirsti atsakymus iš juos klausimus. Presidente, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisariai už pristatymą, taip pat norėčiau padėkoti poniai Meisner. Ir norėčiau išduoti klausimą dėl socialinių aspektų, e, nes manau tai labai svarbu, kalbant apie šios politikos reikšmę mūsų e, piliečiams. E, kalbant apie apie piliečių teisės ir visų trijų institucijų bendradarbiavimą e, šioje srityje. E, čia daroma pažanga. E, yra kuriama infrastruktūra, keleivių terminalai. Mes turime pagalvoti ir apie jau egzistuojančių tokių terminalų pritaikymą. Žinome, kad šioje srityje yra daug profesinių problemų. Labai sunku prita, pritraukti jaunų žmonių. Žinau, kad nemažai dirbama čia darbuojant e, pilotus ir kapitonus. E man, manau, kad čia dar galima būtų susiekti su labiausiai nustolusiais Europos regionais, e, kurie, e, nepaisant jų geografinės padėties, yra svarbus Europos jūrų politikos požiūrių. Na, o moksliniai tyrimai povandeniniai moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, archeologiniai tyrimai, e, tyriant nuskendusius lais, laivus. Aš tiesiog norėčiau žinoti, ką jūs ketinate daryti šioje srityje. Na ir finansavimas. Šiuo metu atliekamas preliminarus finansinės perspektyvos rengimo darbas ir aš e, norėčiau uh, žinoti, ar neketinama skirti jūrų sektoriui didesnės Europos biudžeto dalies. Žinoma, mes nenorime didinti bendro biudžeto, bet norėtume matyti daugiau dėmesio biudžete jūrų sektoriui. Dabar ponė kritikau savo vardu, nes anksčiau kalbėjau pono Fleckenstein vardu. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Aš tik norėčiau pasakyti, kad ponios numatytas tvarkaraštis trečiajame punkte. Ir ten dar prašoma komisijos pateikti transsektorinę politiką į iki 2013 metų. Manau, ši data yra pernelyg tolima, galbūt galima būtų tai parengti iki 2011 metų. Priežastis, kodėl aš taip sakau, yra ta, kad ir Europos parlamentas uh, sukūrė komitetą e, naujosioms finansinėms perspektyvoms, kurio, e, kuris pradės darbą e, šių metų Liepos mėnesį ir būtent dirbs finansinių perspektyvų srityje. Todėl galbūt galima būtų šią, šį terminą paankstinti iki 2011 metų vidurio. Taip pat mes kalbame apie struktūrinius e, fondus turizmui ir regionų plėtrai. Manau, šią prasme e, ši nuoroda yra labai svarbi. Ir norėčiau užduoti klausimą dėl taršos iš jūrų transporto, kada bus sprendžiami šitie klausimai. Dabar ponas Matsakis. Mes turime dabar e, laiko mm, ir aš galiu jums suteikti laiko, tačiau tikiuosi, kad jūs kalbėsite ne taip ilgai kaip pirmą kartą. Aš tikrai nekartosiu tą, ką pasakiau. Aš paprašiau žodžio, nes mes e, siekiame paremti jūrų politiką, o ne ją abejoti. Aš tikiuosi, ne pernelyg ilgai pasisakiau, pirmininkas sako, kad jūs išskirtinai trumpai kalbėjote. Dėkuoju. Komisarė, gal aš galėčiau keletą žodžių pridurti savo ruoštų. Manau, e, visi e, remia integruotos politikos e, principą ir tą patį pakartoti, kas sakė ponas Kumutsakis, tai nėra naujiena, jau yra nemažai nuveikta, jau ir ponas Pičikas savo abiejuose pranešimuose apie tai kalbėjo ir ponė Maisner dabar e, kalba. Ir jeigu mes e, toliau e, taip žvelgsime į integruotą jūrų politiką, kas e, parlamente bus atsakingas už tolimesnį šio klausimo vystimą? E, mes e, su žuvininkystės komitetu dėrėjomės dėl šios e, srities kompetencijos pasidalymo. Ir kiek tai susiję su transportu, tai E, turėtų būti transporto komiteto kompetencijoje, o tai, kas yra po vandeniu ar tai, kas iš jūros yra išgaunama, yra kitų komitetų komite, kompetencijos sritis. E, o turint galvoje pastarojo meto e, tragediją Meksikos įlankoje e, turime ypatingą dėmesį į tai atkreipti ir užkirsti kelią tam. Ir dėja, tai nėra transporto komiteto e, sritis, tai yra kitų komitetų, pramonės komiteto e, kompetencijos sritis. Na ir žinoma, yra užimtumas ir įdarbinimo sąlygos, tai yra užimtumo reikalų komiteto kompetencijas rytis. Tačiau mes turime išplėsti savo požiūrį, įtraukti kitus komitetus, e, ar tai būtų kalbama apie naftos gavybos jūroje saugumą ar kitus klausimus. Tačiau svarum, e, tvarumas yra svarbiausias dalykas, kalbant e, apie jūrinį sektorių. Ir aš nesu įsitikinęs kolegos, kad bendradarbiavimas jūrų o, politikos srityje tarp valstybių narių yra pakankamai geras. Dar egzistuoja toks e, požiūris, kad tai yra mūsų teritoriniai vandenys, čia yra mūsų reikalas ir mes čia tvarkysimės. Manau, kad čia ir komitetas, ir komisija galėtų pabandyti pralaužti šį nacionalistinį barjerą, kalbant apie jūrų transportą ir jūrų politiką. Aš jau minėjau e, išsiliejusią naftą neseniai. Yra e, dalykų, kurie susiję su jūrų pramonė ir jūrų politika. Tai yra poveikis aplinkai, kurio mes negalime užmiršti. E, ir yra institucija, kuri mm, persekio laivus, kurie iki šiol dar plauna savo e, triumus ir išpila užtarštą vandenį į jūrą. Mes turime kovoti su piratavimu, su naftos nutekėjimu ir turime būti nuoseklus galvodami apie tai, ko mes reikalavome ankstesnėse diskusijose. Tai visa tai turėtų suspindėti integruotojo jūrų politikoje. E, jei pamatnate pono Roberto Evanso pranešimą e, dėl laivų demontavimo. Ir Aš esu už integruotą jūrų politiką, patikėkite. Tačiau yra e, labai daug problemų čia. Ir aš manau, kad mes vis dėlto turėtume judėti į priekį ir jas spręsti. Aš norėčiau, kad pone Maisner atsižvelgtų į tai savo pranešime laivų demontavimas, kad tai vyktų tinkamai, e, ek, e, ekologiškai tvarių e, būdu, kad tai nevyktų pležuose, kaip kartais tai vyksta Bangladeše. Taigi norėčiau, kad ponė e, Meisner iškeltų šį klausimą. Ir e, taip pat paliestų jūrininkų e, pritraukimo klausimą. Žinau, mūsų užimtumo komitetas šį klausimą nagrinėja E, susijusi e, su ne ES piliečių įdarbinimu ES laivuose. Manau, čia turėtume struktūrizuotai pažvelgti į užimtumo struktūrą jūrų sektorėje. Aš manau, kad šioje, e, šiame kontekste reikėtų įtraukti ir Kroatiją. Ir aš nebejoju, kad jų specialistai yra kompetentingi, tačiau mes turime pagalvoti, kaip padaryti jūrų sektorių, jūrų pramonę labiau at, patrauklę ES piliečiams e, ir ES darbuotojams. Aš esu kilęs iš Liverpulio apylinkių. Dabar mūsų krašte mieste jau mažai yra jaunimo norinčio e, dirbti jūrininkystės srityje, o anksčiau tai buvo grinai jūrininkystės regionas. Aš nesu tikras dėl pakrančių turizmo vystimo mano e, labai mėgstama sala yra, Kretos sala, iš kurios yra e, ponia komisarė. Tačiau nesu tikras, ar, turėt, ar, ar turėtume vystyti e, pakrančių turizmą. Tai yra pono Tajani kompetencijos sritis, yra turizmo planas, e, kuris e, vis dėlto numato daugiau dėmesio e, turizmo plėtotei kitose nepakrančių e, srityse. Ir daugeliu klausimų, kurie susiję su pernelyg didelė pakrančių industrializacija, E, kurį šį klausimą kėlė žalieji. Ir mes ponui Tajanį sakėme, kad mes turime pasvarstyti apie tvaresnės turizmo e, formas. E, panaudojome įvairius turizmo pavyzdžius, pavyzdžiui, pagyvenusių žmonių turizmą. Žinau padėtį, ypatingą padėtį viduržemio jūros regione, žinau Europos vandenų apskritai padėtį. Ir e, juodosios jūros padėtį. Ir visiškai sutinku su kolegų pateiktais argumentais, kad juodosios jūros e, regionas turėtų būti mūsų prioritetas. Mes apskritai turėtume žvelgti į bendrą jūrininkystės politiką Europos Sąjungą ir tęsti darbą jau pradėtą. Ir manau, kad teisingiausias būdas būtų žvelgti pračiau. Dar vienas klausimas komisariai. Gal ponia Maisner apie tai jau kalbėjote savo pranešime. Nežinau, koks yra e, Europos vaidmuo tarptautinėje jūro organizacijoje. Jeigu mes norime uh, kad mums pasisektų įgyvendinant integruotą jūrų politiką, mes turime aiškiai apibriežti, e, koks yra Europos vaidmuo e, tarptautinėje jūro organizacijoje. Ir aš e, būčiau dėkingas, gaudama, gavęs platesnį atsakymą į šį klausimą. Taigi, Dabar e, norėčiau suteikti žodį komisariai, kurie atsakys į šiuos mūsų gausius e, pateiktus klausimus. Taigi, prašom, komisarė. Dėkoju, ponas pirmininkė. Aš tikrai. E, dėkoju, pabandysiu atsakyti į visus klausimus, nežinau ar pavyks. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums visiems Dabar pašnekėsiu šiek tiek graikiškai, kodėlgi ne. Taigi norėčiau padėkoti visiems už puikias, labai produktyvės diskusijas, ką tik įvykusias. Integruota jūrininkystės politika yra nauja politika, bet jūs labai teisingai pirmininkė pastebėjote ir ponas Komucakos labai gražiai pasakė, kad mes nesprendžiame dėl to, ar mums reikia ar nereikia tokios politikos, jau priėmėme dėl to sprendimą. Sprendimą prieimė ne tik komisija, bet ir taryba bei parlamentas. Mes labai aiškiai pasisakėme, kad turime plėtoti integruotą jūrų politiką ir pasinaudoti visais privalumais, e, kuriuos galėtų duoti šį politiką. E, norėčiau dabar sureaguoti tai, ką pasakė ponas Paskual. Per klausimus dėl mano kandidatūros į komisarės postą mes jau kėlėme šį klausimą. Aš girdėjau jūsų susirūpinimą, išaiškiau savo mintis. Aš e, turiu siekti rezultatų pagal savo įgaliojimus, nes prisiekiau dėl to ir, kaip jūs uh, suprantate, ponia Paskual, uh, aš būsiu kritikuojama net ir jūsų paties, jeigu nedirbsiu pakankamai ryštingai. Per uh, paskui, reikia pasižiūrėti į paskutinį bendrųjų reikalų tarybos sprendimą, ten kalbama apie jūrininkystės uh, politikos plėtojimą ir aš iš tikrųjų dirbsiu daugiau šioje srityje. Reikia išvengti, kaip jūs sakėte, e, sumaišties, neiškumo. Mes iš tikrųjų nekalbame apie sumaištį čia, kalbame apie koordinavimą. Norėčiau pabrėžti, kad ponios Maisner pranešimas yra puikus pavyzdys apie tai, ką gali reikšti koordinavimas. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad E, žingsnis į priekį, kurį žengė ponia e, Meisner, yra būtent toks, kokio reikia. Integruotas požiūris yra labai svarbu ir reikia jį taikyti visoms rytims. Aš manau, kad užuot bandę išsiaiškinti, kas už ką atsakingas, turime bendradarbiauti ir siekti konkrečių rezultatų. Būtent tokie mano ketinimai. Taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad tai, ką aš e, pasakiau savo pirmoje kalboje apie pažangą, yra jau pasiekta integruotojo jūrininkystės politikoje tai, ką mes turime pasiekti per integruotą politiką, jau yra aptarta ir mes su kitais komisarais sutarėme dėl tų siektinų dalykų su komisaru Kalas, su komisaru Tadžianė, komisaru Potošniku kalbėjome apie tai ir mes bandome daryti viską, ką galime kartu Tikiuosi, kad ir jūsų komitetas pritars mūsų žingsnėms ir man džiugu matyti, kad pirmininkas palengvino man gyvenimą pasisakydamas šio klausimo. Dabar pereikime prie turinio. Dėl uh, valdysenos klausimų. Man malonu e, matyti, kad visiems ši problema rūpi ir aš sutinku, kad yra susirūpinimo taškų ponas Komutsakos, ponas Vanelis, e, socialistų frakcijos atstovė kalbėjo apie tai. Ir manau, kad po paskutinio bendrų reikalų tarybos sprendimo mums pavyks kai ką daugiau padaryti čia. Atvirai kalbėsiu, manau, kad uh, priežastis, dėl kurios nepasiekime iki šiol pažangos, yra tokia pati, kaip ir ta, e, apie kurią čia kalbame. Tai yra supainiojimas kompetencijų, pareigų, kas atsakingas už jūrų politiką, kas yra ministras, e, su kuriuo reikia e, susisiekti esant tam tikriems teisiniams klausimams ir taip toliau. Bet priimtas politinis sprendimas ir aš jau su daugeliu valstybių narių atstovu apie tai kalbėjau. Iki metų pabaigos, manau, turėsime ministerijų lygmenyje gerą tinklą, per kurį galėsime gyvendinti savo politiką. Man labai iš tikrųjų buvo malonu išgirsti jūsų mintis, jūsų susirūpinimą, aš tiek komisijos kolegoms, tiek tarybai. Uh, E, perduosiu jūsų mintis ir e, sakysiu, kad mes turime dirbti toliau ir siekti konkretų rezultatų. Dabar mėlynasis augimas ir darbo vietos. Pritariu ponė Bilbao. Mes iš tikrųjų turime galvoti apie novatorišką e, požiūrį savo politikoje. Pone Maisneri šį klausimą taip pat kreipia, atkreipia dėmesį savo pranešime. Kyla dar klausimas, ką daryti, kad pritrauktume jaunimą į jūrininkų profesijas. E, su komisaru Andor kalbėjau e, apie tai, jis atsakingas už žimtumo reikalus ir mes dabar ketiname pagerinti sąlygas, saugos, atlyginimo sąlygas jūrininkams e, ir žuvininkystės sektoriaus darbuotojams apskritai nes tokiu būdu bandysime spręsti šią problemą. Taip Sakau, kadangi aš nežinau, ar jūs žinote, bet noriu jums priminti, kad daugelis valstybių narių, negalite net įsivaizduoti, kiek daug, yra dar neratifikavusios kol kas e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl e, jūrininkų ir žmonių dirbančių jūroje atlyginimo saugos E, sąlygų, taigi mes čia dirbame, turime dirbti su tarptautinė jūrininkystės organizacija, nes kai kurios ir e, valstybės ne, nėra ratifikavę šios, ratifikavę šios organizacijos konvencijos. Taigi mes čia dirbame. E, gerai bendradarbiavame su tarptautinė jūrų organizacija, su pirmininku, ypač glaudžiai dirbame, jis greitai lankysis Briuselėje. Ir dabar mes bandome e, kaip komisija e, valdyboje jūrų organizacijos įgyti stebėtojos statusą. Ir sutinku su jumis, mes turime, visos valstybės turi turėti bendrą poziciją jūrų organizacijų. Ir tai yra labai svarbu. Dar dėl mėlynojo augimo ir darbo vietų mes turime galvoti apie problemas egzistuojančias. Jau pradėta dabar tyrimas apie galimybę pagerinti įdarbinimo sąlygas šiame sektoriuje. E, tyrimo pirmieji rezultatai yra labai padrasinantis. Šioje srityje jūrininkystės srityje e, apskritai turime kur kas didesnį augimo ir darbo vietų potencialą, negu kad apskritai darbo rinkoje. Todėl turime pasinaudoti galimybėmis. Ir o, dabar atsakysiu ponui Kančin, kuris e, abejojo dėl rezultatų. Noriu jam pasakyti, kad mes galime čia pasiekti rezultatų ir juos turėsime. Aišku, egzistuoja gairės, investicijos. E, investuoti turimi pinigai. Aišku, tai nėra labai daug, bet 50 milijonų yra pradžia. Tikiuosi, kad jūs paremsite mus ir e, padėsite siekti geresnių sąlygų e, naujose finansinėse perspektyvose, kad paremsite komisijos požiūrį apskritai. Dabar paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, Daugelis iš jūsų kalbėjote apie Meksikos įlankos nelaimę. Mes taip turime reaguoti į tai. E, ši nelaimė iškėlė daug klausimų. Vienas yra priklausomybė mūsų kaip Europos Sąjungos e, nuo naftos. Čia egzistuoja problema ir mes turime aiškiai kalbėti, pasisakyti apie tai. Mums reikia e, kuo plačiau plėtoti atsinaujinančią energetiką, turime labai gerų rezultatų, tyrimai yra parodę, e, kad e, galima pasitelkti vandens energiją. Čia jau yra pasiekta neblogų rezultatų ir su ponu Edingeriu apie tai esame kalbėje, kalbėje mums reikia energetikos kitų naujų projektų. Aš jau kalbėjau apie potvinių energiją, bangų sukuriama energija, jūros terminio potencialo dalykus. Turime daugybę galimybių ir čia reikia investuoti į inovacijas ir kaip geriau pasinaudoti egzistuojančiamis galimybėmis. E, pirmoji problema, kurią išiškino e, Meksikos įlangos nelaimė, yra mūsų priklausomybė nuo naftos. Kitas dalykas - aplinkos apsauga e, panašių nelaimių atšvilgių, atveju. Pasakysiu, kad komisija dirba e, šioje srityje ir greitai paskelbsime iniciatyvą. Ponas Ratingeris, Potočnikas ir kiti komisijos nariai yra įsitraukę į šios iniciatyvos rengimą. Manau, kad e, pirmininkas pats, pirmininkas Baroso irgi pasisakys dėl šios iniciatyvos. Būtų labai malonu e, man e, perduoti komisijai jūsų mintis, kad turime toliau dirbti ties šiuo klausimu. Kaip vienas iš gerbiamų narių pasiūlė, turime susisiekti ir su JAV valdžios tarnybomis, turime kalbėti apie nelaimę ir kaip galima geriau pasimokyti iš to, kas įvyko. Taigi, tai darysime, ponė, ponas pirmininkė. Baigdama norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė. E, bandysiu atsižvelgti kiekvieną pasiūlymą ir dar pakartosiu, kad nebandau e, pavokti užduočių ar kompetencijos e, sričių iš kitų komisijos narių geriausias būdas e, man įvykdyti savo, atlikti savo pareigas yra dirbti kartu ir aš tokia kryptimi ir dirbsiu ateityje. Dėkoju. Dėkoju, ponė Maisner, ar jūs norėjote dar greitai, trumpai sureaguoti? Labai trumpai. Taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariai už visas ir visiems nariams e, už pastabas dėl pranešimo labai aiškiai matyti, kad žmonės remia mano pasirinktą kryptį. Dar norėčiau sureaguoti į kolegos Paskual mintis. Uh, E, buvo kalbama apie kompetenciją. Aš iš tikrųjų pirmą kartą rengiu pranešimą ir nuo pat pradžių iškilo 50 straipsnio problema. Taigi reikėjo pasirinkti, ką aš darysiu, ar kur kas daugiau dėmesio skirsiu transportui, kaip kad padarė ponas Pičiakas, ar aš bandysiu kartoti tai, kas jau buvo pasakyta kitur, o galbūt man reikėtų padaryti kažką šiek tiek kitaip. Taigi aš pasirinkau integruotą požiūrį. Kalbu apie tinklus, e, jūrų klasterius, taip pat e, apie uostų direkcijas, laivų, kalbėjau su direkcijomis uostų, su laivų savininkais ir man buvo pasakyta, kad geriausias būtų integruotas požiūris. E, reikia galvoti apie mokslinius tyrimus, klimato kaitą, aplinkos apsaugą aplinkosaugos ir ITRE komitetai nedalyvauja šiame darbe taip plačiai, taigi mes esame atsakingi, mes esame pagrindinis komitetas, taigi ir turime galvoti apie tą integruotą požiūrį. Būtent e, jį aš pasirinkau. Aš, jau galima tai pasakyti, plėtoju pono Pičiak palikimą. Dar kartą noriu padėkoti e, lauksiu tolesnių pastabų ir dar dėkuoju komisijos nariai už labai vertingas mintis. Dėkuoju poniai Meisner už techninių. Dabar techniniai dalykai. Terminas pateikti e, pakeitimams yra Liepos 9. Transporto komitetas balsuos rugsėjai, kai jau jūs būsite visi e, pailsėję, grįžę po atostogų. Pone pirmininkė, norėčiau, kad atvyktumėte į Kretą. E, Aš kaip tik žadėjau paminėti Kretą, sako pirmininkas, plenarinėje sesijos spalį balsusime dėl šio klausimo, taigi toks yra tvarkaraštis. E, komisarė, labai Jums ačiū už paskirtą laiką. Mano nuomonė diskusija buvo puikiai. Dėkoju visiems nariams, kad prisidėjo prie šios diskusijos. Tikimės, kad ir toliau ateityje su Jumis tam prie bendradarbiausime. Ir tikiuosi, kad kada nors apsilankysime istoriškai svarbia, svarbioje, gražioje Kretos saloje ir kad galėsime parsivežti to įžymiojo alyvogių aliejaus. E, Kreta ir alyvogių aliejus yra man labai svarbus dalykai, aš apie tai visuomet prisimenu. Okay, colleagues. Puiku, kolegos. I need to carry on the uh, thing. No, no, it's okay. Next item on the agenda is... Kitas darbo tvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su mokslinio technologinių galimybių vertinimo kolegija Pone Tikau ir pone, ponas Koka yra mūsų atstovai to komisijoje. Pono Koka nėra, bet pona, ponė Tikau mielai papasakos apie situaciją. Silvija, ponas Teiloras išėjo. Taigi, Silvija, žodis iš karto jums. Ačiū, pirmininkė. norėčiau trumpai pristatyti stovo grupės veiklą. Ši komisija, kolegija buvo įsteigta 92 metų 26 sprendimu, po to buvo priimti kiti koreguojantis sprendimai. Tai yra mokslinių ir technologinių galimybių vertinimo kolegija vertina techniškai įmanomus variantus. Na ir tikslas yra padėti, paremti Europos parlamentą, priimant įvairius sprendimus, atlikti įvairius e, projektus, mokslinius e, tyrimus dėl įvairių projektų. Tai yra Europos parlamento bendros veiklos dalis. Sto kolegija teikia Europos parlamento komitetams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms nepriklausomas studijas, norint įvertinti poveikį, taip pat rengiami forumai, kur įvairios valstybės narės, valstybių narių piliečiai, mokslininkai lygina mokslinius tyrimus kurie yra svarbus pilietiniai visuomeniai. Norėčiau pažymėti, kad laikomės ilgalaikės perspektyvos, priešingai nei sekretoriato mokslininkų departamentas. Mes tiesiog vertiname trumpalaikius šakinius e, projektus, ilgalaikiai projektai, kurie skirti yra konkrečiam komitetui, nėra. Yra priskirti atskiriams komitetams, taigi mes e, vykdome trumpalaikius projektus. Veikla būtų už tai, kokia atviri moksliniai, e, atviros mokslinės analizės, nepriklausomos analizės be jokių interesų konfliktų arba kurių objektivumas yra ribotas. Ir to kolegijos narių nuomonė nebūtinai atspindi Europos parlamento daugumos nuomonę. Tiesiog tie dokumentai pateikiami parlamentui ir nepriklausomiems mokslininkų institutams visoje Europos Sąjungoje. Mūsų biudžetas yra parlamento biudžeto dalis. Biudžetą valdo nepriklausomos politikos generalinis direktoratas, kartu remiantis tam tikromis taisyklėmis ir remiantis statutu, darbo tvarkos reglamentu. Sto kolegija yra 15 narių, Europos parlamento vicepirmininkas yra atsakingas asmo, yra keturi įtre komiteto nariai, du nariai iš užimtumo komiteto, du nariai iš aplinkosaugos komiteto, taip pat jie ja, dengia ir vartotojų apsaugą, taip pat du nariai iš vidaus rinkos ir du nariai iš transporto ir turizmo komiteto. Tai yra, tai esu aš ir vicepirmininkas Koch. Vicepirmininkė Koch. Mūsų mandatas yra dviejų su pusę metų trukmės, jis gali būti pratestas. Stoja kolegija paprastai posėdžiauja per sesijos savaitę Strasbūrė, paprastai ketvirtadienį iš ryto. Deja, Deja, posėdžiai sutampa su, pavyzdžiui, transporto komiteto posėdžiais ir socialistų frakcijos posėdžiais. Taigi mes stengiamės pasirūpinti, kad kuo daugiau sto kolegijos narių dalyvautų posėdžiuose ir bandome vengti tokių persidengiančių posėdžių. Kartu su vicepirmininkė Koch ir kitais kolegomis kurie dirba koordinavimo srityje. Metų pradžioje diskutavome apie įmanomus galimus projektus. Mūsų komitetas nusintė tris pasiūlymus dėl studijų. Dar du kiti pasiūlymai buvo pateikti mano ir Tatarelos vardu. Na ir transporto komiteto pasiūlymai yra štai kokie. elektroninė transporto sistema ir įmanomos galimybės geležinkelių srityje, naudojant dviračius, elektroninės transporto priemonės. Tai bus finansuojama kartu su ekologiškojo transporto sistemos finansavimu, taip pat projektu, kurio tikslą sumažinti išskiras. Išlakas jūrų transporto politikoje yra dar du projektai, kurie yra pasiūlyti. Oro uostų saugumo didinimas. Tas projektas negavo tiek daug balų balsavimo metu, Ir šis projektas bus integruotas į mažesnės apimties projektą. Taip pat buvo pasiūlytas projektas, susijęs projektas, naujoji skanerių sistemos era. Taigi tie du pasiūlymai negavo tiek jau daug balų balsavimo metu, tačiau vis tiek e, tie projektai bus įgyvendinami, bet jie bus mažesnės apimties. Tik tai dar pridursiu, kad e, jeigu domitės mūsų darbu, galėsite rytoj nuo pusės dešimtos iki pusės dvyliktos sudalyvauti mūsų e, konferencijoje. Šią konferenciją rengia to kolegija ir konferencijos pavadinimas yra Venkime transporto sutrikimų dėl pelenų. Kalba eis apie oro transportą ir e, ugnikalnių išsiveržimus, taigi tam, kad būtų išvengta tokių situacijų ateityje. Na ir galiausiai dar norėčiau priminti, kad e, kadencijos pradžioje 23 pasiūlymai buvo pateikti projektams įgyvendinti, mokslinio tyrimų projektams. Sto rėmuose. Trys buvo iš mūsų komiteto, ponas Tatarela ir aš dar patikėme du papildomus pasiūlymus. Pagrindinis projektas yra dėl ekologiškai veiksmingo transporto. Kalba eina čia apie elekt elektrinės transporto priemonės ir elektrinius dviračius. Taip pat e, kalbama ir apie elektros energijos tiekimą pakrauti tokioms transporto priemonėms. Ir prie įėjimo mes šiek tiek e, padėjome medžiagos apie mūsų kolegiją, Galite rasti ten to kolegijos aprašymą ir kitos naudingos informacijos. Ačiū labai, mielai atsakyčiau į jūsų klausimus. Ačiū, ponė Tikau, ponas Groš. Ačiū. Kolego, kolegės Koch dar nėra, taigi aš pirmiausia norėčiau EPP frakcijos vardu padėkoti už jūsų pristatymą ir keletą praktinio pobūdžio klausimų turėčiau dokumente, kur kalbama apie Europos ilgų atstumų transportą. Tai yra tas dokumentas, kurį dabar laikau rankoje. Peržiūrėję šį dokumentą, galiu pasakyti, kad čia yra nemažai bendro pobūdžio klausimų, kurie man kyla. Konkrečiai, kas koordinuoja tuos darbus, kas koordinuoja įvairias studijas ES lygmenių, kas tą daro parlamento vardu. Mes e, manome, kad tai yra svarbu. Svarbu, kad tokios iniciatyvos nevyktų paraleliai, nes kalba eina apie didžiulės, didžiulės pinigų sumas, kurios skiriamos, skiriamos studijoms įgyvendinti. Ir studijos tikrai turėtų būti vertos tų pinigų, ne vien tik popieriaus, ant, kurios, ant kurio yra uh, aprašomos. Negalime leisti paraleliai įgyvendinti per daug tokių studijų. Jūs teigiate, kad tos studijos nevyksta tik dėl vieno komiteto įgeidžio, užgeidžio. Svarbu, kad komitetai koordinuotų savo norus. Taigi, ar yra kažkokia speciali procedūra, kurios reikia imtis? Aš čia turiu konkretesnį pavyzdį. Pati idėja man atrodo labai gera. Tačiau informacija, ir informacija beje, kurią randame, yra nebloga, tačiau kalba eina tik tai apie Vengriją, Graikiją ir Daniją. Taigi, kila klausimas. Jeigu man reiktų pamastyti apie ilgų atstumų transporto Europoje, patirinėti šią sritį. Tikrai gaila, kad dėja studija skirta yra tik trims valstybėms ir nėra nupiešiamas bendresnis, platesnis paveikslas visoje Europos Sąjungoje, kokia yra situacija. Taigi aš norėčiau, jeigu atsakytumėte į mūsų mano klausimus. Ponas Alkadrai. Eh, Ačiū. Aš eh, galiu galbūt sureaguoti čia, kadangi ankstesnėje kadencijoje kartu metų dirbau su Silvija ir pats dalyvavau sto susitikimuose. Aš dirbau e, klausimais susijusiais su tolimojo transporto ateitimi. Pagrindinis sto apribojimas yra tai, kaip pasirenkamas mokslinio tyrimo institutas kokiam nors tyrimui. Viskas priklauso nuo to, kas gauna šį užsakymą. Pavyzdžiui, Belgija e, kaip, kaip buvo atliekamas atvejo tyrimas Belgijoje. Ir šiuo atveju buvo trijų etapų studija. Ir buvo nagrinėjama vienos šalies pavyzdys. Tai yra šiuo metu buvo atliekamas pirmasis etapas, kurį atliko universiteto mokslinių tyrimų centras, buvo nagrinėjamos politikos kryptis galimus ir kokių priemonių reikėtų imtis europinėme lygmenyje. Jūs galėtumėte susipažinti su tyrimo rezultatais, jeigu e, pageidautumėte. Ir tie, kurie dalyvauja to komitete, turėtų atrinkti e, bylas, mokslinių tyrimų bylas ir kalbam apie dviejų, trijų metų laikotarpį ir kartais užtrunka metus, kol yra pasiekiama susitarimo, kokią studiją užsakyti. Taigi, ši, šį buvio ciklą reikėtų atminti, kad tai užtrunka apie 2-3 metus. E, kalbant apie mobilumą miestuose ir ekologiškai efektyvų transportą, tai reikėtų pasiaiškinti, ko tikimasi iš e, šio tyrimo. Ar mes kalbame apie pagrindinį dokumentą, ar tik tai apie e, papildomas mokslinės studijas. Galbūt mes turėtume panagrinėti šiame kontekste pono Groš pranešimą ir numatytas 20, 2020 metų terminas. Mes turime pažiūrėti, kokiu tikslu realiausia galima pasiekti. Dėkoju po kelių minučių turėsime koordinatorių posėdį, o dabar žodis poniai Maisner. Ačiū pirmininkė. Mm, aš turiu porą klausimų. Norėčiau žinoti, kada tikimės rezultatų. Tai yra labai svarbios temos ateičiai. Taigi norėčiau žinoti, kada galima tikėtis rezultatų, kad galėtume perduoti šią informaciją toliau. E, ka, kas šiuo metu yra įgyvendinama ir kas yra planuojama dėl ekologiškai efektyvaus transporto. E, Aš norėčiau sužinoti, kas atliekama tose valstybėse, kuriuose e, vykdomos šios studijos. Čia dėl vertimo buvo šioks e, toks sutrikimas, sako pirmininkas. Kiek supratau, tai yra susijęs su pono Alkadravė pasisakymu. Atrodo, kad tuos tyrimus atlieka tie patys universitetai ir ar tai yra tarp jų tolygiai paskirstoma. Taigi, klausimas. Kaip studijos yra paskirstomos ir kaip universitetas koks nors galėtų e, pareikšti susidomėjimą atlikti šią studiją. Taip, e, atsakysiu Jums į klausimus. Tai buvo atlikta per buvusią kadenciją, ką ir minėjo ponas Alkadravi, o dabar pakalbėsiu apie tai, kas vyksta šioje kadencijoje. Jūs galite pateikti peticiją arba projekto prašymą e, stoa komitetui O mūsų komitetas metų eigoje išanalizuos šį prašymą. Žinoma, mes galime atmesti jūsų prašymą arba perduoti ir užsakyti tyrimą. Žinoma, biudžetas yra ribotas ir e, to komitetas balsuoja. Tada yra sudaroma projektų eilė pagal balsų skaičių. Ir tie projektai, kurie balsavimo metu gavo daugiausia taškų, jie yra ir užsakomi. Numatomos techninės specifikacijos, į kurias atsižvelgiama teikiant užsakymą. Na, e, vadovaujantis finansiniu reglamentu ir jo taikymo taisyklėmis, įvertinimas atliekamas ir moksliniai tyrimai taip pat atliekami e, vienos arba e, kelių sutarties šalių. Ir visa tai vyksta po balsavimo stoja komitete. Pasirinkus vieną ar kitą mokslinio tyrimo projektą, pereinama prie kontrakto procedūros. Ir mes dirbame su įvairių valstybių narių mokslinėmis tarnybomis Mes nagrinėjame veiklos aspektus, e, o taip pat ir tikėtinų rezultatų pristatymą. O galutinis tyrimo rezultatas yra vertinamas e, trečios institucijos kur, ne tos, kuri atliko e, šį tyrimą. E, todėl šie tyrimai, šios studijos yra aukštos mokslinės kokybės. Ir aš tikiuosi, kad e, taip atsakiau į pono Simpsono klausimą. Taigi Europos moksliniai e, institutai gali e, teikti susidomėjimo paraiškas, atlikti studijas arba e, veikti iš vien konsorciumuose apsivienyje. Dėl laiko tarpio iki trijų metų tai užtrunka. Na, o dėl e, ekologiškai efektyvaus transporto projekto. Tai yra labai ilgalaikis projektas. E, mes atsižvelgiame į tai, ką sakė ką tik ponas Alkatravi. Mes stengsime užtikrinti, kad techninės specifikacijos būtų suderintos su pono Groš pranešimo nuostatomis. Ir mūsų nustatyti komitete strateginiai tikslai taip pat būtų atspindėti. Manau, kad tuo atsakiau į didžiąją dalį jūsų klausimų, kaip mes dirbame su mokslinio tyrimo institutais, universitetais ar jų konsorciumais. Taigi jūs kaip komiteto nariai visada galite teikti siūlymus to komitetui Tačiau mes dėmesį galime skirti tik tai horizontaliems moksliniams tyrimams, tarp sektoriniams, ne vien grinai susijusiams su transporto e, sektoriumi. Taigi tikiuosi atsakiau į jūsų klausimus. Jeigu būtų dar klausimų, e, mielai juos atsakysiu arba dabar, arba vėliau. E, taigi, e, stengsiuosi jūs toliau informuoti apie stoa komiteto veiklą, kad jūs galėtumėte sekti jūs duominančių projektų įgyvendinimą. Dėkuoju, ponė Tikau. Taip pat norėčiau padėkoti čia nesančiai e, poniai Koch už veiklą stoa komitete. Dabar kitas darbo tvarkės punktas yra kiti klausimai. Dėl kitų klausimų jokių prašymų nesu gavęs. O kitas susitikimas vyks Liepos 12, pirmadienį, Briuselėje 15 val. Dėkoju Jums už dalyvavimą posėdėje. O dabar vyks koordinatorių posėdis. Dėkoju.